onorevoli colleghi kolegos gerbiami kolegos baigiame diskusijas paskutinės diskusijos su valstybės vadovu su premjeru europos ateities tema. nepaprastai svarbu visiems mums, Europos parlamento nariams, tapti protagonistais šioje parengiamoje fazėje ir diskutuoti, keistis mintimis apie Europos ateitį. Šių diskusijų rezultatą gegužės 9 dieną Rumunijoje pristatysiu vadovų tarybai ir dėkoju visiems parlamentarams, kurie diskusijose dalyvavo, jos buvo gyvos, įdomios. Šią Europos parlamento iniciatyvą vertinu teigiamai. Įrodėme, kad Europos parlamentas yra mūsų demokratijos širdis. Ačiū visiems gero darbo, sėkmingos rinkimų kampanijos ir ramių Velykų. Uh, uh, Kolegos, dabar balsuosime. Prieš tai turiu padaryti pranešimą. Ponas David Borelį prisijungė prie Aldė frakcijos. Jis anksčiau buvo nepriklausomas deputatas ir tai įvyksta. Jo prisijungimas prie Aldė nuo balandžio 17 dienos. Toliau balsuosime. Darbo atvarkės pirmas klausimas. Butikov prašo žodžio. Ar jūs dėl darbo tvarkos? Prašau mr president citing. ačiū. Pirmas straipsnis ir 150 straipsnis darbo tvarkos taisyklėse. Noriu atkreipti dėmesį. Problema. Rimta problema mūsų Europos demokratijai. Facebookas nuo šios savaitės pradžios įgyvendina naują reklamos politiką o ji riboja Europos parlamento galės ir Europos politikos, politinių partijų galės reklamuotis visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad parlamento, atsiprašau, parlamento komisijos ir tarybos vadovai parašė Nick Clegg Facebook vadovui, atstovui dėl šių problemų, bet kol kas Facebookas nesureagavo. Visiškai neprimtina, kad privati įmonė įsisteigusi JAV gali nuspręsti, kaip vykdyti Europos parlamento rinkimus. Tai arogantiškas veiksmas. Visiškai neprimtina, pabrėžiu. Facebookas bando diktuoti, primesti savo valią demokratinėms institucijoms, Europos parlamentui, Europos politinėms partijoms, o juk jos teisėtai gali vykdyti rinkimų kampaniją, o tos naujos e, e, reklamos taisyklės užkerta tam kelią. Kolegos, apjungkime jėgas ir Europos politinės partijos turėtų parašyti bendrą laišką ponui Zuckerberg ir pareikalauti nedelsiant tokias taisyklės pakeisti. Ponas Butikofer, ačiū už pastebėjimą, dar du prašymai kalbėti dėl darbo tvarkos. Ir tada balsuosime. Pirmiausia, ponė Honenstein. Ačiū. Kolegos. Nemažai iš jūsų kreipėsi ir paklausė manęs, kodėl išdalinau Kodėl tuos geltonus narcizus išdalijau? Nemažai jau esate juos įsisegę. Paklausykite. Balandžio 18 dieną minėsime Varšuvos geto sukilimo metinės. Mes Varšuvoje visada tą dieną pažymime. Tūkstančiai varšuviečių įsisega <clears throat> tuos narcizus ir paskutinę dieną mūsų kadencijos pasiūskime stiprią žinę, kad mes vieningi ir kad niekada tokių baisybių neleisime. Niekada tai nepasikartos. Ačiū, sako pirmininkas. Order, is... Ne dėl darbo tvarkos kalbėjote, bet dėmesio vertas dalykas. Ir dabar paskutinis kalbėtas dėl darbo tvarkos. Ačiū pirmininkė. Inta pranešimas buvo atidėtas, todėl norėčiau padėkoti po 30 13 metų darbo čia padėkoti kolegoms. Mes per pastaruosius metus tikrai labai daug pasiekėme priekybos rytyje. 12. E, kai pradėjau dirbti, buvo 12 šalių, o dabar 28. Kai pradėjau dirbti, mes net turėjom plenarinių posėdžių salės prieš 30 metų, prieš 30 metų, o dabar štai čia sėdim. Norėčiau padėkoti. E, šiamutiniai Saksonijai ir Vokietijai, kad aš, gimusi ne Vokietijoje, atvykusi į Vokietiją gana vėlai, galėjau 30 metų e, tarnauti savo piliečiams. Štai čia ir linkiu visiems ge, viso ko geriausio atinačioje kadencijoje. Didžiuokime tuo, ką mes padarėme kartu ar, ar ir tuo, ką dar padarysime. E, dėkoju visiems ir tikiu, kad yra gyvenimas ir po darbo parlamente. Thank you, colleague, and let me also wish you the very best and the very last. Dėkoju ir jums linkiu kuo geriausios kloties. Ir ponas Kastaldo dar dėl darbo tvarkos. Ačiū pirmininkė. Dėl darbo tvarkos. Dėl 226 ir 227 darbo tvarkos taisyklių. Paskutinis bandymas priimti pasiūlymą priimta paprasta balsų dauguma, būtent to reikia dėl taisyklės išaiškinimo. Nepasiekta absoliuti balsų dauguma sausio mėnesį. Iškilo teisinių klausimų dėl įvairaus taisyklių aiškinimo, bet taip pat ir dėl šališko įvertinimo. Kokie parametrai buvo naudojami ir kokie turėjo būti pritaikyti frakcijos nuomonė. Kas sprendžia, ar buvo laikytasi kriterijų? Ar vienas parlamento pirmininkas, ar pirmininkų suėga, dauguma, konsensusas? Ir kokios bus pasiekmes jeigu įvertinama, kad nebuvo laikytasi taisyklių. Ir kokie teisiniai sprendimai? Jokių atsakymų į tos klausimus negavome. Baigėsi kadencija, mes skubame ir bandoma pakeisti frakcijų sudarimo taisyklės skubotai. Lieka rimtų teisinių spragų ir iškyla pavojus mūsų parlamento demokratijai. Tai ataka. Šitas pasiūlymas yra ataka prieš demokratiją ir raginu atmesti. Atmeskite tą netinkamą interpretavimą ir tarkite taip demokratijai. Ponas Kastaldo, sako pirmininkas, ponas Kastaldo, mes laikėmės darbo tvarkos taisyklių, aš necituosiu, 227 straipsnio, 226 straipsnio trečios ir ketvirtos dalies, dabar mes balsuosime. Ir pirmasis Klausimas 32 kablelis. 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos aiškinimas, vardinis balsavimas. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau kitas klausimas. Korao pranešimas dėl ES ir Danijos sustarimo dėl valstybės narės atsakingos už prieglapšio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir Eurodak. Varnis balsavimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Nika pranešimas programos Europos horizontas ir su ją susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas. Balsuosime dėl viso teksto. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Du, trys pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečias straipsnis, du, B, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Atkrenta kitas pakeitimas, toliau pakeitimas 205, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 203 CP5 komiteto pakeit... E, kas už prieš susilaikę priimta, 2, 7. Kas už prieš susilaikė atmesta. Todėl turime pereiti prie 203 CP5, kas už prieš susilaikė priimta. Kitas atkrenta. Šeštas straipsnio pirma dalis, 208 pakeitimas, varnis balsavimas pradedame. Baigėme atmesta šeštas straipsnio septinta dalis, 209, kas už vardinių balsavimų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 203 CP6, kas už prieš susilaikę priimta. Toliau, šešto straipsnio aštunta dalis. Atsiprašau, Turime balsuoti dėl pakeitimo 66 CP1, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 203 CP7 ir 66 CP2D, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 211, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame 203 CP8 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečia konstatuojama dalis, 212, kas už, baigiame balsuoti, atmesta. Turime balsuoti dėl ketvirto pakeitimo 203 CP9, kas prieš priimta. Dėl komisijos pasiūlymo vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. priimta. Sveikinu toliau Eller pranešimas. Specialioji programa, kuria įgyvendinama Europos horizontas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 300 pakeitimas, kas balsuojame vardiniu būtų, baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo varnių būdų. Pradedame, baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuosime dėl teisės akto rezoliucijos projekto. Varnis balsavimas pradedame, baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu. Toliau. Dantį pranešimas rinkos priežiūra ir gaminiams taikomų teisės aktų laikymasis. Tai yra vienas balsavimas dėl 2014. Atsiprašau. Pona Zula, nepastebėjau, prašau, žodis jums. Karo relatore, kari kolegi. Paprašiau žodžio, nes noriu paprašyti balsuoti dėl penkias, dėl pakeitimo susijusio su 59 straipsniu. Turbūt žinote, kad yra prievolė nurodyti etiketėje produkto kilmę, tai saugo vartotojų sveikatą. Ir tai buvo aptarta triologo metu. Tai yra vienas iš kertinių akmenų. Apie tai buvo kalbėta jau 2013 metais E, taryboje. Kur pagaminta nuoroda yra vienas iš svarbiausių dalykų, norime mes tai apginti etiketėje. Pranešėjas gali kalbėti vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad mes prieštaraujame šitam prašymui. Galbūt e, kalbėtojas nedalyvavo trialogėje ir nežino, kokių sunkumų ten patyrėme, bandydami dėl to susitarti daugybę metų, kad galų gale rinka būtų stebima, o ne dabar. Ne dabar, kaip e, rinka, kurioje daugiau kaip 30 procentų žaislų ir daugiau kaip 50 procentų elektros prietaisų netitinka taisyklių. Šitas tekstas, mes norime už jį balsuoti. Jam pritarė ir trialogas, ir pasisakė Italijos vyriausybė taryboje. Ir prelegentas, minėdamas tą made in frazę, pagamintą frazę, padarytų tekstą dar sunkesniu. Ir nubrauktų tą darbą kurį mes atlikome ir vyriausybė atliko. Mes norime atmesti šitą pasiūlymą. Ačiū. Dabar balsuosime dėl Dzula pasiūlymo. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ir dabar mes balsuosime dėl 214 barnių balsų balsavimų. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Baigiame pirmąjį svarstymą. Sveikinu. Dabar periname prie valdemosa pranešimų. Tai yra e, bent verslo teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų skaidrumas. Taigi pradedame balsuoti. 162 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame pritarta. Europos parlamentas baigė pirmąjį svarstymą. Sveikinu pranešėją. Dabar pono Dalton pranešimas. E, Europos vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas. Matau, kad ponia Tun prašo žodžio. Prašom, vieną minutę. Deja, ši direktyva neišsprendžia labai aktualaus e, nevienodos produktų kokybės klausimo, vėl prie jo grįžtų. Yra pateiktas atviras išimčių sąrašas, kuris sutikė galimybę e, skirtingos e, kokybės produktus parduoti vienodose pakuotėse ir vartotojui kiekvieną kartą reikės įrodyti, kad jam buvo netei, taikomos neteisingos sąlygos. Taigi daug, daugiau nei šimtas narių iš 25 valstybių narių pasirašė pakeitimą, kuriuo siekiama uždrausti uždrausti šią nesažininką praktiką ir aš prašau jūsų balsuoti dėl pateiktų pakeitimų atskirai. Ačiū. Ačiū. Ar yra 38 parlamento nariai, kurie pritartų, kurie paremtų šį prašymą? Taigi, jeigu yra 38 nariai, prašau atsistoti. Manau, kad Taip, galime sakyti, kad yra daugiau nei 38 nariai, kurie tam pritarė, taigi balsuosime. Bet ponas Dalton nori pasisakyti, prašom vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Gerbėmiai parlamento nariai, mes ištisam žinybę siekiame šio sustarimo. Tai yra galutinis sustarimas, kuriam pritarė visos frakcijos, visos frakcijos per trilogą. Mes numatėme reikšmingų naujų taisyklių dėl dviejopos kokybės, kurios padeda išspręsti šią problemą ir bet kokie pakeitimai prieš, praktiškai nužudys šį dosiją. Mes dabar kalbame apie visiškai naują vartotojų teisės aktą. E, ir jis tikrai žlugs. Mes pasiekėme sutarimą, tai yra geras sutarimas ir aš noriu paremti parlamentą, paremti šį sutarimą ir noriu, kad šis teisės aktas įsigaliotų kaip galima greičiau. Dėkoju ponui Dalton. Dabar mm, Balsuojame dėl ponios Tun e, pakeitimo, pasiūlymo, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas pasiūlymas, kolegos. Taigi dabar balsuosime dėl 111 pakeitimo. Tai yra preliminarus susitarimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Taigi Europos parlamentas baigė pirmąjį svarstymą. Sveikinu poną Dalton. Dabar kalbam, e, periname prie Ajuso pranešimo ES vykdomos rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas. Vienas balsavimas, vardinis balsavimas ir 171 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Taigi Europos parlamentas e, baigė pirmąjį svarstymą. Sveikinu kolegą Jūso, kolegę Ajuso. Dabar ponios, pono Degrantės Paskal pranešimas medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas. Ponas Degrantės nori pasisakyti. Taip? Ne? Taigi balsuojame preliminarus sustarimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ponas Paskaldė Grandės dabar nori pasisakyti, prašom. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai noriu padėkoti parlamentui už šį rezultatą. Tikiuosi, kad jis bus labai naudingas mūsų piliečiais. Piliečiams norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą, reiklų bendradarbiavimą. Ir būtent todėl, kad mes puikiai bendradarbiavome, turime tokį konsensusą. Po 15 metų, tai yra paskutinis mano pasisakymas, norėčiau padėkoti vie, visiems už bendradarbiavimą, noriu visiems pasakyti, nesvarbu kokiam, kokiai frakcijai priklausote, visiems sakau, man buvo didelė garbė čia dirbti. Aš tikiu Europą, e, visada svajojau apie Europą ir, ir tikiuosi jos nenuvyliau. Taip pat norėčiau padėkoti ir savo bendradarbėms per šios metus. Jie buvo labai svarbus padėjėjai Dėkoju jiems už jų darbą. Ana, Mercedes, Makarena, Aleksandra, ačiū už jūsų darbą ir už jūsų ištikimybę. Dėkoju visiems sudie. The... Pone Degrandes Paskal, taip pat aš ir aš Jums noriu palinkėti sėkmės ir sveikinu, nes parlamentas baigė pirmąjį Jūsų pranešimo svarstymą. Dabar Ponios Salinį pranešimas Sąjungos kosmoso programa ir ES kosmoso programos agentūra. Kiek suprantu, komisijos narė Pienkovska norėtų pasisakyti komisijos vardu. Prašom. Ačiū. Šis dosie yra svarbus, jame nur, išdėstomi mūsų ketinimai išlaikyti ir stiprinti ES poziciją ir komisija norėtų pateikti penkis pranešim, pareiškimus dėl valstybių narių dalyvavimo SST ir dėl susijusių gyvendinimo teisės aktų, prieigos prie kosmoso, saugumo konfiguracijos komitete ir Kopernikus programos kaip pagrindinės agentūros užduoties. Ši užduotis ir visi, visas tas tekstas pareiškimų bus pateiktas parlamento tarnyboms. Ačiū. Komisijai dabar balsuojame dėl 230 pakeitimo pakeldami rankas, kas už prieš susilaiko pritarta. 229 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar balsuojame dėl 228, kas už prieš susilaiko atmestas. Dabar komisijos pasiūlymas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikinu ponę Salinį. Dabar ponios Mlinar pranešimas 2021-2027 skaitmenės Europos programa. Kiek suprantu, komisija, komisijos atstovė vėl nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Šis balsavimas dar kartą patvirtina įsipareigojimą pirmą kartą įtvirtinti ES požiūrį į skaitmeninių pajėgumų ir infrastruktūros kūrimą strateginėse srityse, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo srityje. Žinoma, tai parems ir bendrąją skaitmeninę rinką. Tačiau komisija norėtų pateikti tokį pareiškimą. Komisija negali pritarti pokyt, pakeitimams dėl laikino lėšų perkelimo E, susijusios su bendraja kompetencija. Tie pakeitimai kelia klausimų dėl suderinamumo su kitais teisės aktais, ypač su bendrųjų nuostatų reglamentu. Komisija nori akcentuoti būtinybę užtikrinti horizontalų požiūrį vykstant dėryboms dėl kitos DFP ir reikia atsižvelgti į kitų teisėkuros institucijų nuomonę. Ačiū, dabar balsuojame. 206 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Dabar Balsuojame dėl viso komisijos pasiūlymo, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta, sveikinu ponę Mlinar. Dabar einame prie pono Gygold pranešimo Fiskalis programa, bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa Fiskalis. Balsuojame dėl ketvirto pakeitimo, tai yra viso teksto kurį pateikė komitetas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, vartinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau. Herbrandi pranešimas aplinkos ir klimato politikos programa LIFE. Kiek suprantu, komisijos narė Bienkovska nori pasisakyti, prašom. Ačiū. Šis teisėkuros pasiūlymas yra teikiamas tikrai laiku. Jis teikiamas tuo metu, kai Europos piliečiai, ypač jaunimas, protestuoja, išeina į gatves, prašo, kad daugiau būtų daroma klimato labui. Europos institucijos e, pozicija dėl šio reglamento yra geras būdas parodyti mūsų įsipareigojimą. Tačiau komisija turi tris pareiškimus. Komisija apgailę stauja, kad teisėkuros institucijos nusprendė išsaugoti LIFE logotipą. Tai prieštarauja horizontaliam požiūriui, kad neturi būti programoms priskirtų konkrečių logotipų būsimame biudžete. Taip pat komisija komisija mano, kad nepanka, nepakankamai apig, apag, pateikta pagrindimo e, tyrimo procedūrai ir taip pat komisija sako, kad e, programos e, trukmė neturėtų pažeisti komisijos prerogatyvos siūlyti kitą Life Plus programą. Ačiū, dabar balsuojame dėl viso teksto dalinio sutarimo. 105 CP1 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 108 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 109 kas už, prieš, susilaiko atmestas. Tai reiškia, kad balsuosime dėl 42 pakeitimo kas už, prieš, susilaiko pritarta. 111, 10 pakeitimas vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 111 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 112 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 105 CP4, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 113, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 51 CP, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 105 CP5, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 100 Septinta konstituojama dalis, 106 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėm balsuoti, balsavimas baigtas, atmestas. 107 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti, balsavimas baigtas, atmestas. Taigi komisijos pasiūlymas, visas komisijos pasiūlymas, vardinis balsavimas, pradėme balsuoti, balsavimas baigtas, pritarta. Sveikinu pona Herbrandį. Toliau Vaiden, Holzer ir Hautala pranešimas dėl teisingumo programos. 78 CP1 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 78 CP2, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 73 CP3, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 78 CP4 kas už prieš susilaiko pritarta, 78 CP5 kas už prieš susilaiko pritarta, 78 CP6 kas už dvi dalis, kas už pirmą prieš susilaiko pritarta, antra dalis kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta kolegos, prieš paskutinį pranešimą, na, aš paskutinį kartą pirmininkauju balsuojant, todėl noriu labai padėkoti Jums už pastaruosius pusantrų metų, kai pirmininkavau. Linkiu visiems dalyvaujantiems rinkimuose sėkmės, visiems kitiems linkiu sėkmės tolimesnė gyvenime. Ačiū kolegos. Na, aplodismentai visų pirma skirti jums patiems. Dabar balsuosime dėl ponios Valero pranešimų. Teisų ir vertybių programa 116 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar visas tekstas, 115 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Turime dabar keletą tarp parlamentinių delegacijų. Yra klausimas atskiras, taigi tarp parlamentinių delegacijų tarp parlamentinės delegacijos, kurios prisijungs prie tarp parlamentinių komitetų, tarp parlamentinio bendradarbiavimo komitetų ir asamblėjų. Pirmininkų sueiga pateikė pasiūlymą ir tekstas. Kas už? Tiesiog noriu patikslinti, kad dėl pirmo punkto B, pirmos dalies B punkto penktos eilutės, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame. Gerai, Pasitikrinsime dėl šio balsavimo. Pradėjome balsuoti, balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar balsuosime dėl viso pasiūlymo, dėl sprendimo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ačiū kolegos. Po kelių minučių pradėsime pasiaiškinimus dėl balsavimo. Tie, kas nedalyvaus, prašau tyliai išeiti iš salės. Kolegos, dar kartą prašau išeiti iš salės, kad galėtumėm pradėti pasiaiškinimą dėl balsavimo. Parodykite pagarbą tiems, kurie nori tęsti darbą. Pradėsime po minutės. So again, uh, thank... Dėkoju tiems, kurie išeina. Dabar prasidės pasiaiškinimas dėl balsavimo. Pirmiausiai, Danika pranešimas programos Europos horizontas ir su jie susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas. Pirmiausia, pasisakys ponė Mayer minutė. Pone Majer, luktelkit dar kartą, prašyčiau. Nuoširdžiai ir mandagiai prašau, išeikite tam, kad galėtumėm tęsti darbą. Įspūdžiais galima pasidalinti ir už šios salės e, durų, ponia Majer. Ačiū. Protų nutekėjimas. Mes pagal Kimbridžo universitetą e, negalim, neįstengiame iškirsti kelio. Europos vaidmuo yra labai svarbus, pritraukiant svarbiausius mokslininkus. Horizontas 2020 mm, reiškia, kad mūsų mm, mokslininkai kūrė geras, pigias e, baterijas ir mūsų dak, mokslo daktarai e, irgi e, tyria įvairiausias svarbės rytis. Mes šiandien balsavome dėl Europos horizonto iki 27 metų. Suprantu suprantu, kad e, Britanijos parlamentas dabar kalba tik tai apie dabartinę situaciją, bet jeigu mes išstosime Europos Sąjungos, turime dalyvauti Europos horizonte, nes labai svarbu kad mes dalyvautume moksliniuose tyrimuose, nes žinome, kad reputacija yra labai sunku užsitarnauti ir labai lengva prarasti. Ačiū, ponas Palmer, minutę. Ačiū, pirmininkė. Horizont, šios programos e, finansavimas yra labai svarbus mano regione, skiriami milijonai tam, kad e, būtų e, finansuojamas ir finansuojami moksliniai tyrimai ir įmonių darbas. Ir E, šitas fondas yra labai svarbus ir vystimuisi, ir vairiausiam programom, ir e, mokymui visam gyvenimui. Ir dabar Britų vyriausybė nori e, atsisakyti šios programos. Jeigu galima rasti milijardus breksitui be susitarimo, galima rasti e, pinigų ir tokiem, tokių programų finansavimo. Visai kitai yra nepriimtina. Visos uh, sritys mano regione turi gauti finansavimą e, to, kurio nusi, nusipelno. Ir aš dėl to kovosiu. Ačiū, ponė Palmer. Ponas Deva. Ačiū pirmininkė. Ši programa buvo viena iš svarbiausių priemonių moksliniams tyrimams ilgiau, labai ilgus metus. Norėjau pasakyti, kad e, tyrimų sritys čia parlamente e, buvo labai, mes labai daug nudirbome per pastarosius metus moksliniams tyrimams. Susan Copenhagen, Daniel Hamilton, Ingrid Grosso, Lingai, Lekat Kabijan. Antonijan, Edward Robertson ir David Hubbard. Jie labai daug prisidėjo šiam, šiame parlamente dirbant e, mokslinio tyrimų srityje kartu su manimi. Ačiū ponė Deva. Pone Schenfeld, minutė. Pona Schenfeld, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie Europos horizonto programą ir vieninga Europa, moderni Europa, konkurencinga Europa visame pasaulyje, aktyvi rinkose, inovatyvi Europa. E, ši programa būtent ir siekia šių tikslų, todėl ją reikia palaikyti. Ne tik tai e, Taip, ta prasme, kaip siūlo Europos komisija, siūlant milijardus, Europos parlamentas nori pasiekti 120 milijardų. Ir e, ši programa yra svarbi smulkioms ir vidutinėms įmonėms 17 procentų lėšų yra nukreiptos būtent tą kryptimį ir taip galime užkamšyti spragas mokslinio tyrimų srityje. ES yra tokių šalių, kurios turi daug lėšų inovacijoms, o kitos, inovacijoms, o kitos šalis neturi pakankamai lėšų ir būtent šitas spragas ir užkamšame su šia programa. Pona Zaharadil, ačiū. Pirmininkė, tikrai džiaugiuosi, kad paskutinį kartą pasisakydamas šiame parlamente galiu kalbėti teigiamą gaidą, priešingai nei pasisakydamas e, daugumą, kitų, e, daugumą kitų progų, kai aš kritikuodavau priimtus dokumentus, bet Europos horizontas būtent yra ta programa, kurią reikia palaikyti ir įgyvendinti, jeigu norime, kad klestėtų mūsų moksliniai tyrimai, mokslas. Taigi aš džiaugiuosi e, šiuo susitarimu ir tikiuosi, kad e, dėl finansavimo e, plačių žmonių susitarimas irgi bus įgyvendintas. Išstojus Europos Sąjungos, išstojus Junkiniai karalystė iš Europos Sąjungos, tikiuosi, kad Junktinė karalystė dalyvaus šioje programoje, nes ji yra labai svarbi partnerė moksliniuose tyrimuose. Pospišil vieną minutę. Pirmininkė, ačiū. Aš irgi labai džiugiai balsavau už šį susitarimą, nes dabar kiekvienas euras investuotas į mokslinius tyrimus ir vystimą yra gerai išleistas euras. Todėl džiaugiuosi, kad šis susitarimas buvo pasiektas. Labai džiaugiuosi matydamas, kad investicijų sumos yra padidintos, lėšos yra padidintos. Taip pat džiaugiuosi, kad e, pinigų srautai yra aiškiau nurodyti, bus daugiau investicijų į e, kovą su e, klimato kaita, sveikatos mokslus ir kitus labai svarbus klausimus. Jeigu Europa nori neatsilikti nuo kitų pasaulio e, šalių, neužtenka finansuoti tik nacionalinėmis lėšomis, labai svarbu e, finansuoti ir europinių lygių. Ačiū, kaputo minutė. Ačiū, pirmininkė. Reglamentas ir Horizontas Europa tai yra be jokios abejonės ambic ambicingiausia programa, kuri buvo įgyveninta. 35 procentai e, investicijų skirta kovai su klimato kaita. 35 milijardai eurų skirta per visą laikotarpį, o tikslai yra labai konkretūs ir griežtai apibriešti. Tai ir klimato dalykai, ir inovacijos, ir technologijos. <clears throat> tai yra unikalus instrumentas, kurį pasitelkia komisija, kad rinkoje būtų realizuotas potencialas ir būtų įgyvendintos idėjos. Vienintelis pastebėjimas. Šitas susitarimas ne, neužkerta kelio ieškoti ir kitų būdų finansuoti mokslinius tyrimus. Ačiū. Atleiskit. Jūs gerai pažįstu, bet netaip perskaičiau sąrašę pavardę. Jums žodis. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, puikiai žinia tai, kad patvirtinta e, šita programa 120 milijardų. Ministrai patvirtino tą sumą ir bus investuojama į konkurencingumą, į inovacijas ir kitus dalykus. Du konkretūs klausimai pasiekėme, kad buvo įtraukti ir humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai į tam tikrą ramstį. Ir būtų keista, kad šito aspekto nebūtų mokslinėje tematikoje. Antra, kultūros komitetui pavyko įtraukti vadinamosius klasterius ir temą kultūrinė integracija. 300 milijonų skirta vadinamam kultūriniam klasteriui. Tai, mano nuomonė, irgi sustiprina Europos projektą. Hanan, vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, iš kur atsirado šita mintis, kad politikai ir tarnautojai yra tinkamiausi žmonės ir gali nuspręsti, kur turėtų būti išleidžiamos lėšos mokslo tyrimams. Aš anksčiau dirbau žurnalistu ir man visada būdavo sunku suvokti, kodėl manoma, kad vyriausybė gali įvykdyti kažkokią programą. Visi lūžiai e, technologijoje e, Amerikoje, kitose valsty... E, pasaulio vietose nepriklausė nuo vyriausybės subsidijų nuo vyriausybės nepriklausė ir tie žmonės, kurie įvykdė pramonės revoliuciją. Mes turėtume paklausti lėšų gavėjų, ar tai geras manymas. Na, žinoma, jie atsakytų taip, viskas puiku, nes jie yra naudos gavėjai. Biudžetas yra ribotas ir tai nėra geriausias jo paskirstimo būdas. Švietimui taip mes turėtume skirti lėšas kartu, bet kai kas nors teigia, kad e, programos sėkmė matuojama biudžeto dydžiu, o ne rezultatais, tai manau, kad prioritetai netaip sudėlioti. Ačiū. Toliau Eller pranešimas dėl specialiosios programos, kuriai gyveninamas Europos horizontas. Ponas Hanan, vėl vieną minutę. Ačiū pirmininko pavaduotojų. Paskutinė mano kalba kadencijos metu noriu padėkoti ir jums, jūsų darbuotojams ir taip pat vertėjams žodžiu už jų darbą kadencijos metu. Ir noriu išreikšti frustraciją, kad e, prabėgo trys metai po Brexito. Brit... Jungtinė karalystė ir vėl turės absurdiškai eiti į naujus Europos parlamento rinkimus. Ačiū. Toliau balsavimo paaiškinimai dėl Dantį pranešimo rinkos priežiūra ir gaminiams taikomų teisės aktų laikymasis MICI. Ačiū. Kosmetikos produktai privalo būti saugus, bet ne visada taip yra. Į rinką patenka naujų pavojingų produktų. O rinkoje turėtų būti tik tai saugių gaminių. Nesvarbu, ar jie pagaminti ES ar ne. Mums reikia taisyklių dėl stebėsenos, dėl saugos ir dėl įgyvendinimo. Būtent gamintojai turėtų laikytis tų standartų. Mums reikia ES teisės aktus, aktų, kurie apsaugotų vartotojus. Dėl to aš pasisakau už šitą pranešimą, nes produktų sauga vartotojams padidės. Naujosios taisyklės apsaugos vartotojų sveikatą Ačiū. Uh, e Dabar paaiškinimą dėl balsavimo dėl pono Dalton pranešimo dėl vartotojų apsaugos taisyklių gyvendinimo. Panas Paman. Na, vienas didžiausių vartotojų e, apsaugos klausimų šiuo metu yra bilietų pardavimai. Tikri e, sporto aistruoliai negali įsigyti bilietų už tikrą kainą, kadangi perpardavinėtojai juos parduoda už daug didesnės kainas. Taigi šis pranešimas tikrai yra sveikintinas ir aš labai noriu padėkoti tiems kampanijų organizatoriams Junktinėje karalystėje, kurie seniai pasisakė už teisės aktus šio klausimu ir džiaugiuosi, kad ES lygių yra reaguojama. Ir vien vienas iš būdų e, kovoti su šia problema yra numatyti priemonės, kuris užkirstų kelią antriniams pardavimams ir kuris numatyto pribojimus tokiuose paieškos varikliuose kaip Google. Pavyzdžiui, e, vien šyrit matau, kad pirma nuoroda ieškant bilietų yra į Viegogo, o ne į oficialias bilietų pardavimo svetainės. Taigi, manau, reikia pasirūpinti, kad aistruoliai visoje Europoje galėtų gauti e, bilietus užtinkamas kainas. Ačiū dabar ponas Pospišil. Ačiū pirmininkė. Po ilgų dviejonių parėmiau šį pasiūlymą. Jis nėra tobulas kovojant su dviejopą uh, maisto prekių kokybę. Ir tas pakeitimas, kuris buvo atmestas, buvo aiškiai nukreiptas prieš dviejopą kokybę, buvo stengiamasi užkirsti kelią nesažininkai konkurencijai. Deja, pakeitimui nebuvo pritarta ir aš dėl to labai apgailę stauju. Ir tas e, likęs kompromisas yra toks pusėtinas žingsnis dėl jo Čekija ir kitos e, naujos valstybės narės gaus e, kitokios kokybės produktus su tais pačiais pavadinimais. Aš labai tikiuosi, kad naujas Europos parlamentas ir nauja komisija vėl nagrinės šį klausimą. Ir jeigu paaiškės, kad šio kompromiso nepakanka, ateityje e, bus imtasi kitų priemonių, tokių, kokius siūlėme mes. Ačiū. Kit... Tas pranešimas yra ponios Jūso pranešimas rizikos vertinimas maisto grandinėje. Žodis ponui Sošnerts. E, produktų sertifikavimas e, yra prasmingas tik tuo atveju, kai tos institucijos, kurios tvirtina produktus, e, veikia atsakingai. Ir prisima atsakomybę, kai suklysta. Mm, turi būti numatytas būdas e, pasipriešinti tokių institucijų sprendimams. Mm, yra atliekami tyrimai, kurie parodo, ką galima valgyti, ko nereikėtų valgyti. Ši direktyva yra labai bendro pobūdžio ir tiesiog yra siekiama tik gerų tikslų, tačiau tai nepaverčiama konkrečiomis priemonėmis. Ačiū. Dabar paaiškinimą dėl balsavimų, dėl pono Fernandės Paskal pranešimo. Tai yra maisto, atsiprašau, medicinos produktų apsaugos liudį, papildomi apsaugos liudijimai. Ačiū, pirmininkė. 60 procentų parduodamo ES vaistai, vaistų yra generiniai arba sukurti, pagaminti ES gamyklose. Ši rinka auga ir aišku leidžia sutaupyti vartotojams. Todėl aš balsavau už šį pranešimą. Tai dėl papildomų e, sertifikatų reikia siekti užtikrinti, kad Europos bendrovėmis galėtų gaminti tuos vaistus ir tiekti juos plačiau mastu Europoje, taip pat užtikrinant gerą kokybę ir e, užtikrinant, kad nenutrūktų tiekimas. Taip pat svarbu mm, nepamiršti ir eksporto į trečiasią šalis klausimo tą eksportą reguliuoti pagal geriausią praktiką, visas socialinės ir profesinės teisės. Šie sertifikatai e, leis gauti geresnę gražą už investicijas ir buvo svarbu šį klausimą išspręsti. Turime išlaikyti vieningą Europą globaliame pasaulyje, kur, e, kuris e, tampa vis konkurencingesnis ir tuo pačiu metu stimuliuoti e, farmacijos pramonę Europoje. Ponas Kaputo, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Naujasis reglamentas dėl papildomos apsaugos sertifikato medicinėms produktams yra tai, kas leis bendrovėms plėstis, didinti apyvartą, kurti darbo vietas, taip pat tai užtikrins didesnį tvarumą, nes šioje rinkoje yra daug konkurencijos e, su ES bendrovėmis. Kartais bendrovės persikelia to, e, dėl būtent konkurencijos spaudimo. Tikėsime, kad taip plačiai neveiks. Generinių vaistų gamintojams e, tai reikš didesnę apsaugą. Na, o taip pat tai palengvins eksportą, nes Kartais patentai, patentai nustoja galioti, kartais jie net nėra įteisinami. Tai reikš, kad e, bus galima užtikrinti vaistų tiekimą ten, kur net tie patentai neegzistuoja. Pirmininkas, ačiū. Dabar pertrauka iki 15 valandos.